vakar įvykdus, įvykdžius du sprogimus Bostone žuvo daugelis žmonių ir taip pat daug buvo sunkiai sužeista. Nekaltos gyvybės buvo nutrauktos sportinio renginio metu Bostono maratone. Tai yra svarbus sporto renginys visam pasauliui. Ir tame mieste, kuris labiau nei bet koks kitas pasaulio miestas e, reiškia kovą, laisvės kovą. Norėčiau norėčiau išreikšti mūsų užuojautą e, žuvusiųjų artimiesiems, o sužeistiesiems norėčiau palinkėti e, greitai pasveikti. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mes palaikome atitinkamas JAF institucijas, kurios turi šį įvykį ir gelbėtojų komandas. E, iš tiesų yra baisu, kad yra sprogdinamos bombos. Kol kas neaišku, kas lypi už šio teroro išpolio. Tačiau noriu pasakyti, kad teroras niekuomet nėra pateisinamas. E, Todėl mūsų mintis yra su žmonėmis Bostone, mes palaikome e, žuvusiųjų ir aukų artimuosius. Dėkoju už jūsų dėmesį.